Dear uh, colleagues. Mėly kolegos, sveiki visi susirinkę į šį bendrą posėdį. Roberto Galtieri, kaip ekon pirmininkas, prisijungs prie antrosios dalys. E, šiandien sveikiname tris komisijos narius - vicepirmininką Drombavskį ir komisijos narės, narius Moskovicijų ir Tyson. E, taigi, dialogas dėl įspėjimo mechanizmo ir ekonomikos dialogo. Šis atskaitomybės e, e, renginys yra pagal 36 dokumentų paketą ir trijų žingsnių ciklo dalis. Komisija turi atvykti į kompetentingus komitetus Europos parlamente ekonominio dialogio labui ir visi pranešiai tuomet turi galimybę aptarti metinio augimo apžvalgą, taip pat bendrą užimtumo ataskaitą ir apskeisti nuomonėmis su komisija bei reikalauti iš komisijos atskaitomybės, kas ir labai svarbu. Taigi pirmiausia, suteiksime žodį komisijos nariams, kurie pasisakys vienas po kito, po 20 minučių kiekvienam, o po to turime du e, raundus per pirmąją dalį ir per antrąją dalį, kurią, kurią pirmininkaus visą pirmininkę, pirmininkė Ulskog ir trys pasisakančių raundai. Tai pirmiausia, noriu steigti žodį komisijos vispirmininkui Dombrovskijui. Prašom Jums žanginis žodis Jūsų. Pone pirmininkė, gerbami parlamento nariai, malonu pristatyti Jums rudens paketą, kuriuo pradedamas 17 metų Europos semestras. Tai darome kuklaus ekonomikos atsigavimo kontekste. ES BVP dabar yra didesnė negu prieš krizę, o visos valstybės narės turėtų aukti kitais metais. Augimas vis labiau reikalauja daugiau darbo vietų, nedarbas mažėja, o privatus vartojimas auga. Investicijos pradeda didėti, tiek vidutinė viešoji skola ir vyriausybės ir BVP skolos santykis mažės per atėjančius du metus. Tačiau šios pozityvios, skatinančios tendencijos apsuptos yra trapumo. Politinis neiškumas, lėtas pasaulinis saugumas, silpna pasaulinė prekyba slegia augimo perspektyvas yra įvairių iš vyriausių iššūkių, kaip ir paminėta bendrame užimtumo, bendroje užimtumo ataskaitoje. Nedarbas aukšto lygio, ypač jaunimo ne, nedarbas, augimo ir pajamų skirtumai pastebimi vyriose šalise, skola vis dar didelė, finansinis sektorius legia daug nemokių paskolų ir visi šie iššūkiai lėtina augimą. Bendra mūsų analizės išvada yra ta, kad turime didinti savo pastangas pagal tą dorai trikampis stiprinti investicijas, vykdyti struktūrinės reformas ir užtikrinti atsakingą fiskalinę politiką. Ir Tai darydami turime daug dėmesio skirti socialiniam sažiningumui e, ir e, įtraukiančiam augimui. Pirmiausia, didesnės investicijos padidintų paklausą ir padidintų mūsų augimo potencialą. Kad tai būtų, reikia imtis reguliavimo ir administracinių kliučių e, investicijoms. Taip pat turime siekti pažangos dėgiant bankų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą ir sąjungą panaikinti esamas silpnasias pusės kai kuriuose nacionalinėse bankų sektoriuose. Ir aišku, turime sėkmingai gyvendinti Europos strateginių investicijų planą. Produktivumą didinančios reformos pritrauktų investicijas ir padidintų realias pajamas. ES lygmenių bendros rinkos strategijos įdėgymas, kurtų naujo verslo galimybių, bet svarbiausia, reikia ambicingos pažangos valstybės narėse. Trečia, atsakinga fiskalinė politika yra labai svarbi makroekonominiam savilgumui ir tvariam augimui. Šių metų paketo naujiena yra komunikacijos dėl fiskalinės pozicijos eurozonoje po Junkerio kalbos apie sąjungos padėtį ir ketinimo laiško komisija mano, kad reikia pozityvios fiskalinės pozicijos. Ir tokią orientaciją reikia dėkti pagal mūsų fiskalinės taisyklės ir atsižvelgiant į fiskalinio tvarumo nuogastavimus. Nacionalinės fiskalinės pastangos laikantis stabilumo ir augimo pakto turėtų de, būti derinamos su, su trumpalaikiu makroekonominiu stabilizavimu eurozonoje per kuklų fiskalinę, kuklę fiskalinę ekspansiją 17 metais. Konkrečiai valstybės narės, kurios turi panaikinti perteklinį deficitą ir kitos, kai, kai kurios turi siekti vidutinio laikotarpio tikslų, mažinti skolos lygių, turi ir toliau tai daryti. Tuo pat metu valstybės narės, kurių fiskalinė pozicija yra virš vidutinio laikotarpio tikslo, turi vykdyti labiau ekspansinę fiskalinę politiką, ypač stiprindamos investicijas. Na, o svarbiausia yra erdvės ir yra poreikis gerinti viešųjų finansų kokybę. Reikia veiksmingiau leisti, rinkti pajamas ir investicijoms teikti pirmenybę. Rekomendacijoms e, eurozonai komisija pas, pas, pabrėžė tris veiksmo sritis. E, reformos, kurios remia augimą, e, remianti fiskalinę poziciją, darbo vietų kūrimas, bankų sektoriaus stiprinimas ir ekonominės ir pinigų sąjungos užbaigimas. Visos politikos priemonės turi būti derinamas, kad būtų sustiprintas darbo vietų kūrimas, augimas, investicijos ir finansinis stabilumas. Pasaulinėme kontekste, kuriame daug netikrumo, reikia mobilizuoti visas augimo jėgas, derinant įvairias politikos priemonės. Bendroje užimtumo ataskaitoje pripažįstame, kad darbo rinkoje padėtis gerėja, tačiau daug iššūkių lieka. Didelis neligybės lygis, didelis jaunimo nedarbas, Yra daug jaunimo, kurie nei mokosi, nei dirba, yra vyro ilgalaikis nedarbas ir moterų nepakankamas reprezentavimas darbo rinkoje. E, Prieglopšio prašančiųjų srautai taip pat reikalauja visapusiškos migracijos politikos vykdymo. Ir visos valstybės narės turi imtis įgyvendinti reformas, kurios nu, nurodytos rekomendacijose, taip pat pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, kurios yra prieinamos ES lygmenių per e, struktūrinį investicijų fondą, per Europos investicijų planą ir, kai bus patvirtinta, per struktūrinių reformų paramos programą. Reformų poveikis dažnai e, užtrunka tačiau kol ilgiau lauksi, tuo ilgiau ekonomika vystysis nepanaudodama viso pats, pats potencialo. Ir na, taip išliks makroekonominis disbalansas. Mes išanalizavome visas valstybės narės, žiūrėdami, kokie yra e, makroekonominiais disbalansai ir 13 e, šalių e, nusipelno gilesnės analizės. Pernai jų buvo 19. Tai rodo, kad yra tam tikra pažanga, tačiau yra ir pažeidžiamų vietų. Gerbimi nariai, pavasarį bus pateikta šalių rekomendacijos. Tuo tarpu komisija nori palaikyti dialogą su valstybės narėmis ir socialiniais partneriais, kad būtų bendras supratimas rastas sėkmingam e, reformų gyvenimui. Kad parengtume nacionalinės programas, metinio augimo prognozė reikalauja, e, kad nacionaliniai parlamentai stipriai dalyvautų e, šiame procese. Aš manau, kad Europos parlamentas taip pat yra svarbus. Ir aišku, mums reikia suprasti savo bendrus prioritetus ir įsipareigojimus ir aš lauksiu jūsų nuomonių dabar. Ačiū. Chairman, dan geef ik graag het. Uh... Ačiū, pan pirmininkė, dabar steiksiu žodį komisijos narį Taisą. Jos įžanginiams mintims. Ačiū, pan pirmininkė, gerbėmi komitetų pirmininkai, gerbėmi parlamento nariai. Noriu pabrėžti, <clears throat> kad e, tos tendencijos, kurias minėjo vicepirmininkas Valdis, yra susijusios su valstybės narėse vykdytomis reformomis per pastarasius metus ir su ekonomikos atsigavimu naujų darbo vietų kūrimu. Tas atsigavimas yra pakankamai trapus ir milijonai žmonių jų nejaučia, ypač tas milijonas ir e, <clears throat> daugiau, kurie neturi darbo, taip pat šimtas milijonų stovi ant skurdo ir socialinės atskirties lenkščio, skaitant 25 milijonus vaikų ir 23,7 e, procento <clears throat> dabar siekia skurdo lygis. 2015 e, metais siekia daugiau nei 2009 metais, kuomet buvo 203,5 procentų. Taigi, e, skirtumai tarp valstybių narių ir toliau išlieka, kalbant apie socialinę atskirtį ir užimtumą. Todėl e, mes negalime džiaugtis metinė ekonomikos augimo apžvalga parodo, kad dėl technologinių pokyčių ir globalizacijos ekonomika atsigavo. Kaip minėjo komisijos vicepirmkas, turime padvigubinti pastangas siekiant paskatinti investicijas ir e, vykdyti e, atsakingą socialinę politiką tam, kad užtikrintume įtraukesnį ekonomikos saugimą. Mes skatiname investicijas į žinias, naujoves ir mokymasi visą gyvenimą tam, kad skatintume užimtumą ir sumažintume atlyginimo atotrukį tarp kvalifikuotų ir mažiau kvalifikuotų darbuotojų darbo rinkose būtina pagerinti įgūdžius, ypač turint omenyje, kad dabar trūksta žmonių turinčių atitinkamą profesinę kvalifikaciją, todėl įgūdžiai turi apriepti bazinius įgūdžius, raštingumą, taip pat <clears throat> ir skaitmeninį raštingumą. Rašt, ir įgūdžius. Šie teiginiai yra pagrindžiami atitinkamais duomenimis, kurie pateikiami bendrame, bendroje užimtumo ataskaitoje, kurioje kalbama apie Europos ekonomikos vystimasi ir užimtumo politiką. Ten taip pat rašoma, kad valstybės narės per pastrausius metus vykdė nemažai reformų paskatindami viešojo sektoriaus užimtumą, veiksmų koordinavimą tarp atskirų agentūrų, spręsdami e, darbo rinkos segmentacijos problemas, mažindami <clears throat> mokesčius, e, ypač antrą pajamų šaltinį turintiems e, darbuotojams, taip pat uh, pensijų srityje buvo pasiekta pažangos, tačiau reikia dar papildomų veiksmų. Socialinė politika yra vertinama kaip <clears throat> pažangus, produktyvus faktorius, tačiau valstybės narės turi skatinti dalyvavimą darbo rinkoje ir užkirsti kelią socialiniai atkirčiai, uh, užtikrindami atitinkamą <clears throat> socialinę paramą uh, bei vaikų priežiūros uh, ir ilgalaikės slaugos bei paprastos slaugos paslaugos, taip pat būtina spręsti darbo rinkos segmentacijos problemas, moterių traukimai darbo rinką. Kai kurios valstybės narės jau parengė atitinkamas strategijas tam, kad būtų lengviau integruojami migrantai jų darbo rinką. Daugelis valstybių narių taip pat dar e, turės atitinkamas struktūras sukurti ir pradėti jas įgyvendinti, atsižvelgdami tiek į trumpalaikius, tiek į ilgalaikius poreikius. Taip pat labai svarbi yra socialinio dialogo reikšmė siekiant, kad tinkamiau veiktų socialinės rinkos ekonomika. Būtina užtikrinti pusiausvyrą. Mm žvelgiant į <clears throat> ateities ekonomikos politiką. Trumpai tariant, reformų poveikis buvo teigiamas, tačiau reikia nenuleisti rankų, jeigu ir toliau norime stiprinti socialinę rinkos ekonomiką. Taip pat ta pati žinia galioja ir darbo rinkai, <clears throat> darbo rinkoms ir e, euro zonai. Taigi, gerbimi komiteto nariai, dar daug ką reikia nuveikti, tačiau jau pradedami jūs tai konkretus rezultatai E, piliečiams, todėl dabar visi suinteresuoti subjektai, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė, ES institucijos, taip pat Europos parlamentas turi sitraukti į semestro procesą ir jūsų pasiūlymai ir indėlis tikrai yra labai svarbus ir naudingas, nekantri laukiu diskusijų. Ačiū uždėmesi, ačiū komisijos nariai. Teisin, dabar žodis komisijos nariai Moskovičiai, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ponius ir ponai parlamento nariai. Šiandien aš kartu su kolegomis noriu pristatyti jums e, rudens semestro paketą. Jame yra pirmiausia ekonominė nuostata pristatyta. E, kaip jau valdys sakė, ekonomika pradeda atsigauti. Ir mes e, pirmiausia dabar turime galvoti apie augimo uh, E, kryptis už ES ribų, kurios e, neskatina ES eksporto augimą. Ir dabar eksport, pinigų politika, kurią turime vykdyti, neturi e, prezidento. Nedarbo lygis siekia 10 procentų, kaip jūs sakė Marijan. Ir tai didelė dalimi sukelia problemų dėl gamybos pajėgumų panaudojimo darbo rinkoje. E, tas nepakankamas išnaudojimas akivaizdžiai atsispindi kapitalo rinkoje ir e, todėl dabar turime e, suprasti, kad tai neišvengiamai kertasi su augimo galimybėmis. E, kiekvienais e, e, metais rengiame augimo ataskaitas, 2017 metų prognozijas jau parengtos ir paskeltos, ir Europos komisija kreipėsi į valstybės namres labiau dėti pastangų į neįgyvendinamą siekį, trikampį vadinamai <clears throat> ekonomikos politikoje. Turime atnaujinti investicijas, siekti struktūrinių reformų ir gerinti politinę biudžeto atsakomybę. Eurozonoje turime E, pinigų politiką stiprinti per centrinį banką, e, kuris e, jau dabar atlieka labai svarbu vaidmenį. Visų pirma, kai kalbame apie biudžeto reikalavimų visišką įgyvendinimą pagal kiekvienos valstybės poreikius, turi būti 2017 ir 2018 metais vykdomas pagal nuosaikiai ribotą biudžeto politiką. Antra priežastis, e, kodėl mes turime imtis aiškesnių priemonių, turime atsižvelgti į bendrą biudžetinę padėtį ir e, jis lepia tarp valstybių narių didžiulius e, skirtumus, didžiulį, didžiulę, didžiulį disbalansą. Ir Skirtingai negu ekonomikos politikos e, srityje eurozonoje, čia e, išvelgiame paradoksą. Tie, kurie turi e, biudžetinę maršą, ne, maržą, negali ją pasinaudoti, o tie, kurie jos neturi, E, norėtų ją panaudoti, bet negali. Ir dabar matome, kad visai eurozonai dėl to atnešami nuostoliai. Tuo pat metu mes kalbame apie politikos derinį, mišinį vadinamai, kuris reikalauja, kad būtų gerinami viešieji finansai, e, suteikiant prioritetą investicijoms ir taip įgyvendinant reformas, kurios yra reikalingos finansų politikos tolimesniai ateičiai. Ponios ir ponai, mes dabar kalbame apie įspėjimo mechanizmą. E, kuris buvo pritaikytas visose valstybėse narėse. Po jo buvo parengtos ataskaitos apie kiekvieną šalį atskirai, nes kiekvienos valstybės padėtis buvo išnagrinėta ir taip pat siūlomos padėties gerinimo priemonės. 2017 metų e, prognozėms taip pat yra atlikta horizontalioji analizė ir rodo e, išvados, kad pavojai, rizika išliks maždaug tokia pati, kokia buvo 2016 metais. E, kai kurios valstybės e, vis dar turi e, daug problemų koreguodamos biudžetus, pastebime akivaizdžią asimetriją. 2015 metais labiausiai įsiskolinusiose valstybėse uh, E, įvardintos problemos kartojasi ir dabar. Valstybių e, sugebėjimas atremti ekonominį šoką pagerėjo, tačiau e, jos iškėlančius iššūkius jos dar ne visuomet sugeba įveikti. Įspėjimo mechanizmo 2017 e, metais ataskaitoje rodo, kad reikės e, labai atidžiai ištirti padėtį 13 valstybių narių. Tai yra jau šešiamis mažiau negu 2016 metais. Tos 13 valž... E, valstybių ir bus išanalizuotos atsižvelgiant į jų biudžeto disbalansą ir po to E, bus paskaitos, paskelbtos specialios rekomendacijos. Ponios ir ponai, ir aš baigsama savo pranešimą trumpai pakalbėsiu apie rekomendacijas eurozonai. E, nuo 2015 metų Europos semestro eurozonai buvo paskelbtos rekomendacijos visos Europos mastu, visos Europos eurozonos mastu ir e, Europos semestro esmė yra ta, kad turime bendrus pasiekimus ir bendrus trūkumus įvertinti ir mm, stengti subalansuoti tarp valstybių narių. Ir e, dabar pastebėjome, kad jau yra pasiekta naudo, e, konkrečių teigiamų rezultatų šioje srityje. Kitas dalykas - buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos eurozonai, e, kurių tikslas pagerinti eurozonos funkcionavimą Pirmoji rekomendacija e, - ekonomikos atgaivinimo rėmimo politikos tesimas e, skatinant konvergenciją pirmiausia. Antroji rekomendacija buvo susijusi su biudžeto politika. Pirmiausia, būtinybė pritaikyti e, politikos kryptis e, e, stabilumo ir augimo pakto reikalavimų reikala, e, laikymuisi. E, Ir galiausiai e, yra pabrėžiama, kad reikia greitinti e, pastangas, kurios leistų užbaigti ekonomikos ir pinigų sąjungos e, visišką formavimą ir funkcionavimo užtikrinimą. Turime pasakyti, kad rudens paketas atskleidė, kad diskusijos su valstybėmis narėmis dėl rekomendacijų E, buvo produktyvios, tačiau turime priešti, kad tos diskusijos nesibaigia ir e, toks dialogas yra nepaprastai svarbus, kad pagerėtų Europos semestro realizavimas ir e, būtų įgyvenintos kiekvienai valstybė atskirai skirtos rekomendacijos. Uh, E, palaikydami glaudžius ryšius su nacionaliniais parlamentais, su Europos parlamentu, suprantame, kad sugebėsime savo prioritetus geriau įgyvendinti, nes tikimės, kad parlamentai mus parems. Jau dešimt nacionalinių parlamentų e, ir, par, ir daug socialinių partnerių išreiškė paramą mums. E, ir visą tai tarnausiu Europos piliečių labui. Noriu padėkoti už tai, kad pasikvietėt mane į šiandienos diskusiją. Uh, ačiū komisijos nariams, dabar kolegos. <clears throat> Pirmasis pasakymus raundas pranešėjos, pranešėjai Hokmark ir Tun. Pane Hokmarkai, prašom, jums po tris minutės. <clears throat> Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariams už pasisakymus. Manau, kad yra keletas aspektų, kuriuos verta pabrėžti. Būtina, pirmiausia, e, viešųjų finansų geresnės kokybės būtinybė ir struktūrinių reformų, ką įvardėjo visi iš jūsų. E, paskutinis tai padarėte jūs, ponė Moskovičia. Bet taip pat, kaip augimo ataskaitoje e, kalbama, tai, kad yra atsigavimas, tačiau menkas ir pagristas unikalio pinigų politika. Tai būt, norėčiau išgirsti, kokiu mes mastu jūs galite pasakyti tas lėtas augim, augimas e, yra saligotas tos labai unikalios pinigų politikos ir mažų palūkanų normų. Na, o kalbant apie žemės palūkanų normas, išiškė kita problema kad investicijų lygis yra toksai menkas. Taip pat ir kalbant apie viešuosius finansus, man nerima kelia tai, kad nepaisant unikaliai žemų palūkanų normų, valstybės narės nesugebėjo sumažinti deficitų, vos ar, ar padarė tai labai menkai. Nors palūkanų normos Tai yra tokios žemos, kokios tik gali būti. Ką tai sako apie ateitį? Nes tokia ilga pinigų politika negali būti tvariai ilgesnių laikotarpių, kaip e, patvirtino ir ECB pirmininkas. Ką tai reiškia galimybėms laukti ir nemažinti deficito? Nes jeigu valstybės narės negali pasinaudoti ypatingai žemomis palūkanų normomis, kad struktūrinės reformas suderintų su deficito mažinimu, tuomet iššūkis bus daug didesnis, kai palūkanų normas paauks. Ir ne tik dėl pinigų politikos. Jeigu, pažiūrėjau, stabilumo paktas bus pakartamas, jo bus pradedama abejoti, tai atsidursime tokiuose pat, e, e, tokia pat situacija kaip ir anksčiau, palūkanos pakils ir tai turės tiesioginį pa, pa, poveikį nedarbui ir finansiniam stabilumui. Taigi noriu paklausti, ką reiškia užimtumui ir struktūrinėms reformams, deficitams tas laukimas, nesimant veiksmų dabar, tikintis, kad dar išgyvensime ir didiname deficitą. Ar, ar nereikės patojantis dar labiau drakoniškų priemonių. Taigi noriu išgirsti Jūsų nuomonę apie e, didelį deficitą, nepaisant mažų plaukų normų ir struktūrinės reformas. Ačiū. Toliau MPL komiteto vardu Jana Tun. Ačiū pirmininkė. Gerbimi komisijos nariai, ačiū už jūsų pasisakymus, mėly kolegos. Praėjusį antradienį užimtumo ir socialinio reikalų komitete vyko pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl mano pranešimo projekto. Pirmiausia, mes su kolegomis nudžiugome išgirdę, kad šiemet kalbama daugiau apie socialinį sažiningumą, siekiant skatinti taip pat ir įtraukiantį augimą. Taip pat džiaugiamės to faktu, kad augimas reikalauja kurti daugiau darbo vietų. Iš tikrųjų yra gerų žinių. 8 milijonai naujų darbo vietų nuo 13 metų, nedarbo lygis sudaro 8,5 procento, o užimtumo lygis amžiaus grupė 20-64 iki 70 procentų. Tačiau nedarbo lygis eurozonoje yra 10 procentų. Pirmasis klausimas yra, ar nepaisant to pagerėjimo nėra abejonių, kad mums pavyks pasiekti 65 procentų užimtumo lygį, kaip numatyta Europo 2020 programoje. Ar yra e, galimybės nepasiekti to tikslo? Kiek žinome, visos geros iniciatyvos, apmokymas, investicijos, e, garantuoti įgūdžiai ir taip toliau yra nenaudingi, yra tušti, jeigu nebus naujų darbo vietų. Yra visos būdas kovoti su skurdu yra suteikti žmonėms galimybę dirbti. Antras klausimas susijęs su Europos fondais ir programomis darbo vietų kūrimo kontekste. Norėčiau išgirsti iš komisijos informacijos apie tai, kas būtina padaryti, kad veiksmingiau būtų naudojamos Europos fondų siūlomos priemonės ir programos darbo vietų kūrimo prasme. Tai yra, kokios yra tos pilkosios zonos šių fondų darbe. Trečias klausimas. Akivaizdu, kad mums reikia tvarių socialinės apsaugos sistemų Europoje ir tinkamų mokesčių režimų. Europos gyventojai sensta ir todėl reikia reformuoti socialinės apsaugos sistemas. Ar komisija mano, kad visos valstybės narės turi matyti minimalius socialinius standartus? Ar įmano, kad Tai yra vienintelis būdas išlaikyti Europos darbo rinkos integraciją. Ir ketvirtas klausimas. Nedarbas ir skurdas yra pavojingi ne tik ekonominiam vystimuisi, jie gali pakirsti Europos integraciją kaip politinį projektą. Europiečiai turi sugebėti pamatyti integracijos naudą kasdienėme gyvenime. Negalime ignoruoti ir tokių faktų, kad skurdas išlieka didis, kaip minėjo komisijos narė Taisen. Šis faktas pripažįstamas ir pačios komisijos. E, skurdo pavojus Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 23 procentai. Taip sakant, daugiau kaip kas penktas europietis kenčia nuo šio reiškinio. Klausimas toks, kokias, kokias priemonės numato komisija arba koks būtų signalas europiečiams, kad jiems reikia daugiau Europos ar kad jiems iš vis reikia Europos Sąjungos, kovojant su skurdu Europos Sąjungoje. Aš suprantu, kad tai yra sudėtingas klausimas, tačiau galime bent jau kalbėti apie preferencinę komunikacijos strategiją augant euroskepticizmui ir įvairiausiams populistinėms partijams. Ačiū. Uh, Ačiū. <clears throat> Dabar leisime komisijos nariams atsakyti visiems per 8 minutės. Pirmasis ponas Dombrovskis, prašau. Ačiū kolegos atsakant į pirmąjį klausimą apie tai, kaip žemas palūkanų lygis įtakoja dabartinę makroekonominę politiką ir kas įvyktų pasikeitus pinigų politikai. Manau, kad Europos centrinis bankas jau yra nekarta pabrėžęs, kad vien tik pinigų politikos priemonėmis ekonomikos struktūrinių problemų neišspręsime ir valstybės narės turėtų šį laiką išnaudoti išmintingai, kad vykdytų būtinas struktūrinės reformas ir Europos komisija visiškai palaiko tokią poziciją, pabrėždama ją savo ekonomikos politikos prioritetuose. Trumpai apie E, mokesčių ir fiskalinės politikos krypties vertinimą, e, jūs jau pastebėjote, kad vyko tam tikrų teigiamų pokyčių mažinant biudžeto bendrai deficitą. Mes tikimės, kad bendras biudžeto deficitas nuo 2 e, procentų sumažės iki 1,8 šiais metais ir iki 1,5 procento. Kitais metais, kitais metais mes tikimės, kad tik viena eurozonos narė turės perviršinį biudžeto deficitą, kuris bus didesnis nei 3 procentai bendro nacionalinio produkto. Tai reiškia, kad valstybės narės, eurozonos narės pamažu įveikia tą perviršinį perteklinį biudžeto deficitą. Tačiau mes ir toliau privalome išlikti būdrus ir tai pabrėžiame ir, ir Europos semestro vertinime, kalbėdami apie tas valstybės norės, kurių biudžeto deficitas ir toliau išlieka perviršinis viršijantis 3 procentus nuo <clears throat> BNP. Ir er, Todėl mes pabrėžime, kad būtina e, skatinti e, investicijas ir tokiu būdu skatinti ekonomikos augimą. Visi šie dalykai yra tiesiogiai susijęs su socialiniais iššūkiais, su, su kuriais susidurime. Pirmiausiai mums reikia tokio ekonomikos atsigavimo, kurio būtų kūriamas naujos darbo vietos pagal dabartinį įvertinimą 75 procentai e, strategijos Europa 2020 e, tikslų jau e, yra beveik pasiekti ir šių metų Europos semestre ypatingai pabrėžiamas įtraukaus ekonomikos saugimo vaidmuo bei uh, rekomendacijos specifinės atskiroms valstybėms narėms bei atskaitomybė pagal šalis, tačiau aš manau, kad mano kolegė Taisin galės daugiau apie tai pasakyti. Ačiū už užduotus klausimus. Aš norėčiau atsakyti pranešęs TUM klausimus pirmiausiai apie e, nedarbo lygį, naujų darbo vietų sukūrimo galimybės, strategijos Europa 2020 tikslus. Mūsų tarnybos teigia, kad dabar 71 procentų pasiektų užsibrėžti tikslai, jeigu ir toliau vykdysime struktūrinės reformas, kurias nuolat raginame vykdyti valstybės narės, pasinaudosime turimais fondų ištekliais, tai galime pasiekti tos 75 procentus užsibrėžtus, tačiau savaime šis tikslas neateis, reikia bendrabiauti su valstybėmis narėmis, koordinuoti veiksmus, ypač skiriant dėmesį moterų užimtumui, vyresnio amžiaus žmonių užimtumui, žemos kvalifikacijos profesijų atstovams, kuriems sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje, taip pat privalome pasirūpinti, kad ir toliau būtų vykdoma aktyvi e, darbo rinkos užimtumo politika. Socialinė apsauga taip pat turi būti nuolat derinama su tinkamu paslaugų teikumu, teikimu atsižvelgiant į <clears throat> atskiriaus valstybėms pateikiamas specifines rekomendacijas. Ar šių pastangų pakaks, iš tiesų jūs esate teisi, darbo vietos vien tik tai dėl to neatsiras, reikės ir tinkamos makroekonominės politikos bei būtinų tinkamų investicijas skatinančių sąlygų mūsų verslo įmonių e, konkurencingumą, nes vien tik tai viešasis sektorius e, negali sukurti pakankamai darbo vietų, reikia, kad jos atsirastų ir privačiame sektoriuje, todėl reikia e, stiprinti bendrąją rinką, kurti kapitalo rinkų sąjungą, sudaryti tinkamas verslo sąlygas, skatinti įmonių tarpusio bendrabiavimą kaip yra panaudojamos E, eurofondo ir e, Dublino bei kitų fondų lėšos, kurios yra numatytos skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Jas naudojant mes kaupiame atitinkamus, e, renkame ir kaupiame, vertame tinkamus duomenis, kad galėtume priimti tinkamus politinius sprendimus, atsižvelgtume į žmonių poreikius ir <clears throat> su teiktume savo e, e, teikiamai pagalbai konkrečią formą. E, trišalės tarybos jau taip pat aktyviai dalyvauja ir manau, kad būtent šias priemas pasitelkus mes galime pateikti pačius tinkamiausius pasiūlymus. Patys fondai darbo vietų nekuria, tai nėra jų užduotis, jie rūpinasi tuo, kad būtų surinkama pakankamai naudingos informacijos tam, kad būtų priimami tinkami politiniai sprendimai, siekiant sukurti daugiau naujų darbo vietų. Taip pat buvo užduotas klausimas apie tai, ar mes pasisakome už tai, kad Europoje būtų nustatyti minimalų socialiniai standartai. Mes pasisakome už. Uh, <clears throat> tinkamą uh, saveikumą, sambuvi, kuris būtų grindžiamas sąžiningais principais, o jie apriepia taip pat ir e, socialinės teisės. E, taigi, e, manau, kad tiek parlamento pasiūlymai, tiek mūsų pastangos yra nukreiptos čia linkme ir dabar yra rengiama nemažai politinių sprendimų ir mes tikimės, kad Europos parlamentas taip pat prie šio proceso prisidės. Užimtumo komitete neseniai buvo balsuojama ir buvo patvirtinas pranas Rodrygės pranešimas, dabar atėjo eilė plenariniai sesijai. Mes pasisakome už tai, kad e, kovojant su skurdu ir toliau būtų dedamos bendros pastangos, nepaisant to, kad šis klausimas pirmiausiai patenka į valstybių narių kompetencijos ir įgaliojimus rytį, tačiau mes pasitelkime Europos semestrą, Europinius fondus, ypač per šią daugiametę finansinę e, programą. E, stengiamės daryti įtaką, kad būtų panaudojama daugiau socialinio fondo <clears throat> lėšų, 20 procentų daugiau Ir e, taip pat e, daugiau lėšų būtų skiriama e, socialiniai įtraukčiai skatinti taip pat ir iš strateginių investicijų fondų, bei mes pasitelkdami Europinį semestrą stengiamės imtis tinkamų veiksmų Kaip galime paaiškinti skurde gyvenantiems žmonėms, kad mums reikia daugiau Europos, Europa mums yra reikalinga dėl to, kad pasaulis, mūsų visuomenė ir ekonomika smarkiai keičiasi, greitai keičiasi, vyksta globalizacijos procesai, vyksta technologinių revoliucijų procesai, kurie yra greitesni nei paprasta evoliucija, todėl <clears throat> siekdami, kad ateityje e, mūsų gyvenimo būdas, mūsų ekonomika, mūsų darbo sąlygos ir dabar e, ir toliau galėtų išlikti panašios e, kaip e, yra dabar ir kad ir toliau galėtume ginti savo vertybės, demonstruoti solidarumą, tam mums be abejonės reikia visiems Europos, kuris sukuria papildomą pridedamąją vertę. Ačiū, laiko turime nedaug, tačiau suteiksiu žodį dar ponui Moskovičiai. Aš labai trumpai kalbėsiu. Valdys atsakė pana Hokmarko klausimo iš esmės. Aš tik tai pasakysiu, kad um, palūkanų normos auks. Kiek, neaišku, bet uh, rei, supraskime, kad uh, turi būti pasiekta tvari aplinka. Kol kas palūkanų normos yra labai mažos, bet tokia patys nebus visą laiką ir dabar laikas akivaizdžiai prarandamas. Todėl Europos komisija pripažįsta, kad e, kol kas nėra nei e, biudžeto reformos, nei e, biudžeto politika deramai gyventi. Struktūrinės reformos yra gyvenimas. 2010 metais eurozonos augimas siekia 6 procentus, dabar 1,5 procento. Ir įsivaizduojame, kad 2017 metais padėtis turėtų stabilizuotis, nes dabar pastebime, kad biudžetas uh, pradėjo keistis pagal augumo ir stabilumo paktą. Uh, pastangos tarp valstybių narių skirtingai yra pasiskiršiusios, yra valstybių narių, kurios uh, um, skirtingai biudžetą. Ir aš dabar suprantu, kad, kaip jau anksčiau kalbėjau, problema, kad valstybėms narėms, kurios uh, norėtų daugiau manevro laisvės, uh, jos neturi, o kurios turi, jos nenaudoja. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė. Pereinu prie kito uh, kalbėtojų uh, rato. E, Pone Ribjero, užimtumo komitetas, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu visus komisijos narius šėtėjusius. Visų pirma, dėkoju komisijai. E, nes 2017 e, metų prognozijas yra geresnės, atrodo, kad augimo tasai mm, Ekonomikos augimo e, planai dabar veikia geriau, tačiau socialinė ir ekonominė dimensija yra išbalansuotos. Mes turime ir toliau vykdyti politiką, kuri leis ES piliečiams iš tiesų suprasti, kad darome viską, ką galime. Europos piliečiai turi suprasti, kad Europos institucijos dirba jų labui, kad jų gyvenimo sąlygos pagerėtų. Turime e, dirbti tą pačią linkmę. Turime užtikrinti, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp socialinių ir ekonominių interesų ir darbo jėgos interesų. Ta pusiausvėra turi būti jaučiama visuose Europos semestro etapuose. Ypač tai pasakytina apie tarybos darbą. Turim nuolat kartuoti tarybai, kad ji turi e, skatinti EPSCO e, pastangas. Taip pat norėčiau paklausti, ar Europos komisija neketina uh, E, dėti daugiau pastangų, kad dialogas vyktų sklandžiau su socialiniais partneriais, kad su jais būtų geriau bendradarbiavama ir Europos ir nacionalinių lygmenių. Tai yra labai svarbi šankstinė sąlyga mums, kad geresnę politiką sukurtumėm. Klausimas komisijai. Šiais metais Europos komisija E, paskelbė, kad reikia didinti investicijas, nes tik e, investicijos skatina augimą. Tačiau egzistuoja tam tikra riba ir tą būtina suprasti. Kaip tai e, derinasi su to, kas dabar įvyko Ispanijoje ir Portugalijoje? Kokia yra skiriamoji linija tarp investicijų, kurios gali būti traktuojamos kaip ir investicijos, ir perteklinės skolos? Jeigu investicijos yra būtinos, uh, tol didesniam ekonomikos augimui, tai kyla klausimas, ar skola nesukels grėsmės Europos socialiniui modeliui. Prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta, nes kitaip nespėsim. Pedro Pereira iš e, Socialdemokratų frakcijos ekonomikos komiteto narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narius mūsų tarpe. 2017 metams pateiktose pasiūlymuose svarbiausias ir naujausias turbūt dalykas yra rekomendacija, kuria raginama laikytis santykinai pozityvios fiskalinės pozicijos. Noriu pabrėžti, kad socialistų frakcija tvirtai remia naujas Europos komisijos pateiktas kryptis. Mes e, su apgailėstavimu pažymime, kad e, tos valstybės, e, kurios turi daugiausia fiskalinio manevravimo laisvės ir eurozonos bendrai palankiausiai priima tokius pasiūlymus, o padariniai gali būti labai rimti. Eurozona 2017 metais Europos komisijos akise vykdys neteisingą ekonomikos politiką. Vietoj nusaikiai pozityvios ekspansinės politikos pereisime prie e, fiskalinio griežtinimo. Taigi klausimas mano būtų toks, ką komisija darys, kad e, suskurtų platesnį politinį konsensusą dėl nuosaikaus ekspansinio fiskalinio metodo E, yra taisyklės aiškios. Europos komisija išvelgia paradoksą taisyklėse, kurios neleidžia valstybėms narėms vykdyti fiskalinės politikos. Kaip mes galime e, užkirsti kelią tokiai situacijai. Ar Europos komisija ketina e, kelti iniciatyvą, kad būtų pakeistos fiskalinės politikos taisyklės, kad mes turėtumėm teisingą fiskalinę politiką eurozonai? Ačiū. Si je n'avais pas entendu, désolé. Uh, merci beaucoup. Negirdėjau. Aš e, labai trumpai paklausiu dėl uh, užimtumo. Struktūrinė reformų klausimas man aktualus ir aš norėčiau išgirsti pavyzdžių. Uh, E, darbo srityje ref, struktūrinės reformos turi didinti lankstumą, tačiau tuo pat metu sumažina e, socialinės garantijas. Socialinėme dialoge nuolat yra kalbama apie susidėrėtus fiksuotus atlyginimus. Ką Jūs galvojate apie darbuotojų nuskurdinimą? E, bendrai, kai didėja socialinė gerovė, turi didėti ir ekonomikos lygis, aukti ekonomika. Tai, ką darome dabar, mes, e, sukuria tik tai amžinas smukimo spiralė. Kitas dalykas - pensijų klausimas. Jūs sakėte, kad pensijas reikia susijęti su e, gyvenimo trukmės klausimu. Tačiau dabar e, matome, e, kad nedarbo lygis tarp žmonių, kurie yra vyresni negu 50 metų, yra beprecedentiškai aukštas. E, šiandien pensijų sritis yra labiausiai uh, e, disbalansuota, ypač kai kalbame apie vyrų ir moterų lygybę. E, jeigu norime padidinti darbo rinkoje esančių moterų skaičių, mes turime pagalvoti, kokia yra pusiausvyrą tarp privataus ir profesinio gyvenimo. E, buvo kalbėta apie globalizaciją. Ataskaita, kurią jūs pateikėte, e, komunikatas, sako, kad 30 milijonų darbo vietų yra sukurta tarptautinių prekybos įmonių eksporto sąlygų. Ar mes galime pasakyti, kad šiame sektoriuje, į tokiuose sektoriuose kaip tekstilės, metalurgijos yra prarasta labai daug darbo vietų. Globalizacija vyksta ir mes aiškiai matome, kad Europa šiandien nuleidusi galvą bėga link globalizacijos. Aišku, kas iš jos laimi, tačiau yra daug ir pralaiminčių, kurie negauna kompensacijų. ECR Bernd Luke. Yeah, uh... Labai ačiū. Kalbėsiu vokiškai, noriu paklausti ponios Taisin. Jūs uh, atkreipėte dėmesį savo kalboje į pabėgėlių ir migrantų keliamas problemas. Noriu paklausti, ar komisija per maždaug metus laiko, kuomet mes žinome, kiek žmonių atvyko ir kokią kvalifikaciją turi. Ar komisija atliko atitinkamą tyrimą susijusiu su tuo, kaip Europos darbo rinkos yra pasirengusios integruoti pakankamai žemos kvalifikacijos darbuotojus. Tai reiškia, kokiuose ES darbo rinkose jūs išvelgiate didžiausią potencialą žmonėms atlikti pagalbinius darbus statybose, žemės ūkija arba užtikrinti paprastų paslaugų tiekimą tam tikrais amatais verstis arba kitą nekvalifikuotą darbą dirbti. Jeigu toks tyrimas buvo atliktas, norėčiau paklausti, koks yra jo rezultatas, jeigu ne, tai kodėl jis nebuvo atliktas, kalbant apie pabėgėlių ir migrantų paskirstimą Europos Sąjungo, dėl kurio buvo sutarta praėjusiais metais, iš tiesų neatitiks darbo rinkų e, integravimo arba jų integravimosi darbo rinkas galimybės. Jeigu jūs nepritaikėte arba jeigu sutinkate, kad netitinka pabėgėlių paskirstimas darbo rinkos poreikiu, tai noriu paklausti, ar komisija leis migrantams pasinaudoti judėjimo laisvę, kad jie keliautų ir įsikurtų ten, kur jiems paprasčiau būtų gauti darbo. Ir pabaigai norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie minimalų darbo užmokestį, ar laiko minimalų darbo užmokestį kliūtimi integracijai, ar e, vertina šią priemonę kaip tam tikrą apsaugą vietos darbuotojams. Ačiū. Dabar iš karto steiksiu žodį komisijos nariams. Prašau atsakyti per 2,5 minutės kiekvieną. Ačiū. Aš kalbėsiu apie tos klausimus, kurie susijęs su išdo poziciją, išdo taisyklėmis ir mm, e, apie klausimus susijusius, susijusius su investicijomis. Pirmiausia, mm, dėl išdo pozicijos. Eurogrupės išvados Liepos mėnesį e, rodė neutralią bendrą išdo poziciją, kuri buvo laikoma e, tinkama. Kofinas apie šį klausimą kalbės bendru, bendrai ir mes e, artimai bendradarbiausime su šiomis tarybomis e, dėl mūsų pasiūlymų Europos semestrui, dėl stabilumo ir augimo pakto. Jau praėjusiu metu pradžioje komisija parengė komunikatą, kaip geriau panegoti lankstumą pagal esamą stabilumo ir augimo pakto taisyklės. Ir mes manome, kad yra pakankamai lankstumo esamose taisyklėse. Ir mes dirbame ir pagal jas, panaudodami esamą lankstumo galimybę ir neketiname siūlyti pakeitimų stabilumo paktui. Tiesiog norime supaprastinti taikymo taikymą šio pakto. Neseniai, pavyzdžiui, pasiektas sustarimas, kaip daugiau panaudoti išlaidų kontrolinius dydžius, kad būtų galima išmatuoti fiskalinius rezultatus valstybės narėse. Toliau dėl investicijų. Investicijos be abejo yra komisijos prioritetas, dėl to mes pabrėžiame ir Europos investicijų planą, veiksmingą struktūrinių fondų ir investicinių fondų panaudojimo, kurios, kurie yra prieinami visiems narėms. <clears throat> bet taip pat ir fiskalinio tvarumo rūpestis jį reikės žvelgti, ypač jeigu valstybės narės turi perteklinį deficitą arba labai didelę valstybės skolą. Taip negalima užtikrinti tvaraus augumo, neturint tvarių finansų. Ir per Europos semestrą mes ir komunikuojame apie tai, kad būtina rasti tokią pusiausvyrą tarp trumpalaikio augimo poreikių ir ilgalaikio tvarumo poreikio. Jūs minėjote socialinio dialogo klausimą. Komisija jau seniai pabrėžė tai, kad reikia įtraukti socialinius partnerius Europos e, nacionalinių lygmenių į atitinkamus semestro etapus ir taip ir darysime toliau. Ačiū. Ačiū, pana Taisen. <coughs> Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu šiek tiek trumpiau. Noriu padėkoti ponė Riberu už šiltus žodžius ir už tai, kad ir Europos parlamente yra vertinamas Europos semestras, kad jame pabrėžiami labiau socialiniai aspektai ir būtent šioje srityje mes su EPSCO ministrais pakankamai gerai bendrabiavame, kalbant apie EPSCO vaidmenį. Tai <clears throat> taryboje, e, EPSCO taryba ir ekonomikos ministrų taryba turi tarpusę pasiskirstyti atitinkamai užduotis ir funkcijas, atsakant į Marijos arenos klausimą dėl struktūrinių reformų ir jų atnešamų rezultatų, turmenyje lankstumą, e, darbo sąlygų srityje ir kad tai skatina <clears throat> ar stiprina skurdą, tai mes matome įvairių galimybių dirbti, bendradarbiauti darbo rinkoje, mes manome, kad lankstumo reikia daugiau, tačiau mūsų pozicija yra tokia, kad lankstumas įmanomas viena vertus iki tam tikro lygio, tačiau kartu reikia stiprinti ir socialinį saugumą. Kitaip tariant, turime, nustatydami atitinkamas darbo sąlygas, atsižvelgti žmogaus specifinę situaciją, siūlyti tokias paslaugas, kurios yra reikalingos, kurios yra paklausos ir kad visi šie veiksmai nebūtų vykdomi e, gyvenimo sąlygų blogėjimo sąskaitą. Kalbant apie motinystės e, e, atostogą, žinote, kad atitinkami pasiūlymai buvo atsiimti, tačiau tai nereiškia, kad mes e, dabar nekreipiame dėmesio šį klausimą su kolegė Jarova. Mes rengiame naujus pasiūlymus, pensijų išmokos turi būti pritaiktos prie gyvenimo uh, trukmės pensijų sistema turi išlikti tvari, todėl reikia dėti pastangas, kad tą užtikrintume. Mes tačiau norime taip pat ir įvertinti, ar dabartinės pensinės išmokos yra adekvačios ir e, kad gali padėti žmonėms užtikrinti tam e, tikrą tam tikrų gyvenimo standartų laikymus. Bet kokia atveju mes dedame visas pastangas, kad kuo ilgiau žmonės galėtų dirbti. Po pono, pono Zylės. Klausimą atsakydamas noriu pasakyti, kad mes tikrai per pastarusius porą metų daug pabėgėlių priėmėme, turime pasirūpinti, kad jie integruotųsi į mūsų darbo rinką, nes daugelis iš jų liks pas mus ilgesniam laikui ir tikrai visi turėtume stengtis juos integruoti kuo geriau, įtraukti į darbo rinką. Žinome, kad valstybės narės šiuo metu imasi konkrečių veiksmų, kaip keičiasi situacija darbo rinkoje, nors visų smulkmenų nežinome. <clears throat> Tačiau mm, Europos semestro kontekste mes vertiname vykstančius pokyčius ir e, pagal tai skiriame atitinkamą paramą iš Europos socialinio fondo lėšų tam, kad galėtume skatinti pabėgėlių integraciją. Taip pat ką turėtų daryti valstybės narės, vykdyti aktyvę darbo rinkų politiką, atlikti greitą įvertinimą tų žmonių, kurie atvyksta, įvertinti jų kvalifikaciją ir kuo greičiau perduoti atitinkamą informaciją valstybės tarnyboms, kurios yra atsakingos už žmonių įdarbinimą, turi pasirūpinti, kad tie žmonės kuo greičiau išmoktų vietos kalbų. Na, o atsakydami klausimą dėl minimalaus darbo užmokesčio, Aš turiu e, pasakyti, kad e, pats principas yra priimtinas, tačiau minimus darbo užmokestis turi būti tokio lygio, kuris e, būtų siejamas taip pat ir su darbo našumu, tačiau šios sprendimus priima ne komisija, o valstybės narės ir mes, jeigu reikia, galime joms tik tai patarti, priimant atitinkamus sprendimus e, Europos semestro kontekste. Mano Moskovičiai žodis labai trumpai, kadangi atsakymai jau buvo pateikti, noriu dar tik tai papildydamas pasakyti, kad komisija ir toliau tęs pradėtą kovą, kad e, būtų e, aiškiau suvokti mūsų pasiūlymai e, dėl biudžeto įmokų. Eurogrupė Liepos mėnesį jau patikė tinkamus pasiūlymus, tačiau juose taip pat yra pripažįstama ir komisijos pozicija. Ir mes tikimės, kad dauguma idėjų bus nusekliai įgyvendinamas. Kaip pons Daisilbimas yra pasakęs, šiuo metu mes išgyvename permainų laikotarpį ir dėl stabilumo ir augimo pakto e, nuostatų sėkmingo įgyvendimo vis daugiau atsiras šalių, kurių veiksmų laisvė e, biudžeto politikos kontekste e, taps daug platesnė nei yra dabar, šiuo metu yra tik tai keletas tokių šalių. Ačiū. Antrai daliai pirmininkaus kolegija Marita Ulskog. Ji pirmininkaus likusiai posėdžio daliai. Ačiū trečiasis, antroji dalis. Ir žodis poniai Korehan Venuicen. Ačiū ponia pirminkė. Noriu užduoti klausimą apie rekomendacijas šalims. Jeigu pažvelgsime į rekomendacijų įgyvendinimą, 12 metais tik 11 procentų sudarė. Tai yra labai mažai. Tačiau toliau dar blogiau, nes 15 metais turime tik tai 4 procentus iki galo gyvendintų rekomendacijų. 52 procentai visiškai negyvendinta ir 44 procentai iš dalies gyvendinta. Aišku, labai daug dalykų telpa į tą dalinį gyvendinimą. Tai mano klausimas yra, kad jūs turbūt tai erzina taip pat, Ką galite padaryti, kad ši tendencija pasikeistų ir atsirastų didesni procentai, nes kitaip niekas atrodo rimtai nežiūri į tas rekomendacijas šalims, o ketinimas toks neturėjo būti, negalėjo būti. Ačiū, ponas Gerikė, EKR frakcija. Komisarė, pana Tyson. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti Jums, kad EKR frakcija remia tą, to magiško trikampio idėją struktūrinės reformos, protingos viešosios išlaidos, jūs visą tai paaiškinote, tačiau noriu užduoti tris klausimus. Jeigu pasižvalgysime po Europą, pamatysime, kad daug kur vengiama struktūrinė reformų, jūs kaip dažnai net nepradedamos. Ar e, geras pagrindas tuomet tai yra kalbėti toliau apie EFSI plėtimą? Ar ir e, yra tokių minčių daryti spaudimą tiems, kurie nenori vykdyti reformų, ar tai nėra counterproduktyvu? E, pavyzdžiui, Italijai skubiai reikia pinigų, tačiau svarbės reformas referendume Italai atmetė. Prancūzijai atrodo nėra taip jau rimtai nusiteikusi vykdyti reformų. Penkių pirmininkų pranešime minime Europos ekonominės valdysenos idėją, tačiau Ferhofštato pranešime E, teigiama, kad reikia labiau kištis į valstybių narių suverenės rytis. Miguel Viegas, GUE frakcija. Trys minutės, nes jūs kalbate ir ECON, ir užimtumo komiteto nario vardu. Puiku, ačiū pirminkė. Visų pirma, čia yra šiek tiek sumaišties Portugalijoje, kaip žinote, dėl politinio balanso vyriausybėje pasikeitimo šiemet buvo daroma viskas e, priešingai palyginti su rekomendacijomis sumažint padidintas minimalus atlyginimas deficitas e, sumažėjo, kas kaip bebūtų keista, ekonomika auga ir viršė TVF ir prognozes ir netgi pačios vyriausybės prognozes. Taigi, jau kalbėsime apie augimą ir Portugalijos ekonomikos padėtį, reikia atmiti, kad nepaisant to, kad šis augimas menkas ir trapus, Žvelgiant apskritai, atrodo, kad tą augimą skatina e, likvidus eksportas. Vartotojams taikomas e, išlygos. Ir investicijų sumažėjimas. Investicijos mažėjo 3 procentus. Tačiau po to tas kritimas išsilygino. Kaip įvertinti tokią situaciją? Kapitalo rinkos, Junkerio planas, struktūrinės reformos. Visi tie dalykai yra to mums primetamo recepto 10 metų dalis ir pagerėjimo jokio tai nedavė. Dar vienas aspektas susijęs su nedarbu. 30 procentų jaunimo nedarbas Portugalijoje. Kaip reaguoti? Turint galvoje visas Europos Sąjungoje vykdomas struktūrinės reformos, kurių rezultato niekas nemato. Darbuotojai šiandien, ypač jauni darbuotojai, e, susiduria su pavojom nugrimsti į skurdą Nemaža jų dalis ir taip gyvena žemiaus skurdo ribos. Jeigu neturim galvoje tuos, kurie dirba, vis tiek nemaža dalis jų yra ties skurdo riba. Ką duoda tos struktūrinės reformos, jos kaip blogina situaciją. Ačiū. Ar galima pradėti nuo pana Dombrovskio? Prašom. Na gerai, pradėkime nuo pirmojo klausimo dėl šalių rekomendacijų gyvendinimo. Tai rūpi ir Europos komisijai. Mes matome, kad įgyvendinimo e, mastas yra gana menkas, ypač kai kalbame apie visišką rekomendacijų įgyvendinimą. Tačiau mes manomės, manome, kad būdas gerinti tą įgyvendinimą yra per dialogą su valstybėmis narėmis ir atitikomis suinteresuotomis pusėmis, įskaitant socialinius partnerius. Mes tai pabrėžiame vėl ir vėl. Tai yra šalims skirtos rekomendacijos, tai nėra e, įsakymai. Tai yra komisijos manimų priemonės, kurios padėtų užtikrinti tvarų augimą ir spręsti savinės problemas. Taigi pačios valstybės narės turėtų būti suinteresuotos įgyvendinti tas rekomendacijas. Komisija gali čia padėti. Aišku, yra ir kitų priemonių gerinti tai, įskaitant ir veiksmingą Europos struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimą, įskaitant ir veiksmingą Europos socialinio fondo panaudojimą, ir per tą techninę pagalbą, kurią galime teikti valstybėms narėms įgyvendinant konkrečias rekomendacijas šalise per struktūrinių reformų paramos tarnybą. Toliau. Klausimas dėl ekonominės politikos prioritetų, investicijų struktūrinių reformų, e, atsakingos išdo politikos, ir reformų pastangų įvairiose valstybės narėse. Iš tiesų, tos reformų pastangos turi būti sustiprintos. Jūs konkrečiai minėjote konkrečias šalis - Italiją ar Prancūziją. Reikia pasakyti, kad reformos tikrai e, nemenkos tose šalyse daromas, kalbant apie darbo rinką, jos reformas, kai kurių profesorių atvirumo didinimas, įskaitant paslaugų rinkas. Ir nors teisingai sakote, kai kurie reformų pasiūlymai, konstituciniai pasiūlymai buvo atmesti per referendumą. Visgi mes matome, kad yra tam tikra pažanga dėgiant reformas. Kai dėl penkių pirmininkų pranešimo komisija ketina paskelbti komisijos baltąją knygą kovo mėnesį, kur mes pasiūlymėse, kaip toliau eiti į priekį panaudojant pirmininkų pranešimą ir tai būtų skirta antrajam etapui, nes dauguma klausimų, kurie buvo numatyti pirmajame etape, jau įdėkti su bendrais teisės aktų leidėjais. Tai yra Europos fiskalinė valdyba, kuri veikia nacionalinio našumo valdybų įdėgymas, bankų sąjungos kūrimo užbaigimas, Europos indėlių draudimo sistema jau yra baigiama renkti. Toliau konkretus klausimai dėl Portugalijos. Turint viešąją skolą, kuris sudaro 130 procentų BVP, tai reikia likti išvalgiems e, išdo prasme. Ir matome, kad Portugalija mažina biudžeto deficito lygį ir tikimės, kad biudžeto deficitas sudarys 2,7 procentus BVP šiemet ir toliau bus mažinamas iki 2,2 procentų kitais metais. Tačiau struktūrinės pastangos pasiekė visko, kas rekomenduojama. Todėl Manome, kad Portugalijai kyla nesilaikymų e, rizika. Kai dėl augimo apžalgų, tai augimas lėtėja šiemet palyginti su pernai metais. Ir dėja, augimo lygis yra žymiai mažesnis už ES vidurkį. Komisijos narė Taisen. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai Manau, kad valdys jau atsakė į daugelį klausimų, galbūt dar galėčiau trumpai papildyti Dėl Portugalijos, Portugalijoje nedarbas yra aukštesnis nei ES vidurkis, remiantis 2015 spalio duomenimis. Nedarbas siekia 10,8 procentus, praėjusiais metais siekia 12,4 procentus, ilgalaikis nedarbas taip pat didesnis nei ES vidurkis. Šiais metais 28,9 procentai, procentai siekia, o praėjusiu metu spalį siekia 302 procentus. Kablelis vieną, taigi skaičiai mažėja, <clears throat> tam tikrą dalimi e, nedarbą mažina emigracija, ypač jaunimo nedarbą, tačiau taip pat ir kiti veiksniai čia daro savo įtaką, nemažai ilgalaikių bedarbių dalyvavo įvairiose perkvalifikavimo programuose arba pradėjo studijuoti. Būtent dėl to daugiau nei 400 tūkstančių jaunų žmonių e, dalyvavo jaunimo garantijų programuose, e, ir, kurios buvo finansuojamos iš jaunimo užimtumo iniciatyvai skiriamų lėšų, žinoma, reikia čia ir toliau dirbti, kadangi negalime būti patenkinti 28 procentų jaunimo nedarbo, kaip ir negalime būti patenkinti tuo, kad vidutinis jaunimo nedarbas Europoje siekia daugiau nei 20 procentų. Šios rytį reikia dar daug daugiau pastangų dėti. Komisijos nariai Moskovičiai, žodis. Trumpai dar dėl Portugalijos galiu pasakyti, kad iš tiesų mes manėme, kad dėl minėtų valdžio Dombrovskio priežasčių Portugalijai kila grėsmė netitikti statytų stabilumo ir augimo pakto kriterijų, tačiau vis tik tai Portugalijos rezultatai šiek tiek geresni nei prognozuota ir jeigu tie skaičiai bus patvirtinti, tai jokių papildomų priemonių taikyti neprireiks, netgi tuo atveju kad ir struktūrinių fondų lėšos e, nėra pakankamos. E, tačiau nepaisant to, reiškia, kad Portugalija pradės vykdyti reformas, jau atnešė apčiuopiamai padrasinančių rezultatų, reikia jas toliau tęsti. Ačiū. Ketvirtasis klausimų e, ratas, pusantros minutės kiekvienam klausėjui, dabar žalių atstovai ponė Ždanoka kalbės. Ačiū komisijos nariams už pristatytus teigiamus skaičius ir rezultatus. Taip situacija pamažu darbo rinkose gerėja, tačiau nepaisant to, vieni iš skurdžiausių regionų, vienam iš tokių aš atstovauju, gauna mažiausiai paramos. Vis dėlto E, skurdas ir netgi dirbančių skurdas e, didėja, kaip žinote. Jūs teigiate, pristatydami savo dokumentus, pristatote tik tai atitinkamas priemonės, kurių reikia imtis. Tai yra įprasti pasiūlymai, jokių naujovių negirdime, nepaisant to, kad siūlote ir kai kurias specifinės rekomendacijas siūlydami modernizuoti gerovės valstybę tam, kad būtų sukūriamos e, paskatos dirbti, galbūt sumažinant socialinės išmokas, norite tą padaryti ar kitomis priemonėmis. Noriu užduoti konkretų klausimą komisijos nariai Taisin, kadangi neišgirdau atsakymo į mūsų pranešėjos Janas Tum užduotą klausimą dėl minimalių socialinių standartų. Kada komisija pristatys Europos pagrindų direktyvą dėl minimalių pajamų užcikrinimo? Pone Agija iš FDD. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariams. Visų pirma, dėkoju kolegai Gerek, kuris e, pasiekė puikių rezultatų Italijos referendume praeitą sekmanį. 60 procentų Italijos gyventojų prisidėjo prie to, kad būtų išsaugota mūsų konstitucija, kuri jau 60 metų saugo Italijos suverenumą ir demokratiją. Noriu jam už tai padėkoti. Uh, nes mano nuomonė Italija pademonstravo, kad egzistuoja aiški žmonių valia. Galim kalbėti apie stabilumą. Ir galėsim apie tai kalbėti vėl, kai piliečiai galės balsuoti. Ką aš noriu tuo pasakyti komisijos nariams? Čia tarpusavį išnekėtis yra labai lengva, bet aš norėčiau, kad tai, ką jūs šį, šį vakarą mums pasakėt, jūs pakartotumėt 22 milijonams ES piliečių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos arba jiems kelia socialinės atskirties grėsmė, kyla grėsmė. Ar galėtume tą fantastišką Europos projektą jiems pristatyti e, ir pasakyti, kad e, laiminga ekonomika pradeda atsigauti? Žiūrėsim, kokia tada bus jų reakcija. Pakalbėkit su tais ES piliečiais nes man atrodo, kad jums reikia truputėlį drąsos, o gal netgi jaustis savižudžiais, kad galėtumėt drąsiai su tokiais žmonėm kalbėtis. Tikrai žmonės nusteptų išgirdę kai ką iš to, ką jūs šiandien pasakėte. Pažiūrėkite pasaulio realybė į akis, ji nėra tokia įkvepianti. Reikia uh, realių, tvarių receptų, kurie leistų išspręsti Europos piliečiams iškylančias dabar problemas. Vienas iš keturių europiečių gyvena skurde, laukia jie jūsų veiksmų. Ačiū pirmininkė. Aš neturiu laiko leisti šiai detalės, bet susidaro įspūdis, kad Europos komisija pagaliau suprato, kokią didelę uh, yra uh, pusiausviros toka Europos Sąjungoje. Pažiūrėkit, kaip smarkiai ekonomika augo Niderlanduose, Vokietijoje ir kas vyksta kitose valstybėse. 0,4 procentai 15 milijardų pasiūlyta tokia ekspansija. Tačiau tokios valstybės kaip Vokietija ir Niderlandai su tuo nesutinka dėl akivaizdžių politinių priežasčių. Techninių požiūrių tai atrodo racionalu, nes perteklius turi būti valdomas. Reikia vis tik būti mm, aktyvesniems. Ir aš norėčiau sužinoti, ar Europos komisija negalėtų viešai įsipareigoti, žinodama, kad Vokietija e, su tokiais pasiūlymais nesutinka ir toliau e, išlaiko disbalansą. Ir e, ar nereikėtų pradėti e, kalbėti apie disbalanso perteklių. Ta problema jau daug metų egzistuoja. Ir Europoje ir mūsų bendroje valiutoje dėl to susidarė didelis stabilumo trūkumas. Mes apie tai turim kalbėti viešai. Aš norėčiau, kad Europos komisija apie tai aiškiai pakalbėtų. Sven Gygold dabar. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, Man atrodo tragiška, jaučiuosi tragiškai klausydamas jūsų, nes tam, tikromis, e, tam tikrų požiūrių rekomendacijos, kurias jūs pateikėte valstybėms narėms ir e, metinė augimo e, apžvalga turi daug gerų dalykų, nors aš ir apgailestauju, kad rekomendacijos skirtose specialioms valstybėms uh, yra išbrauktas tvarus pereinamasis etapas ir nebelyginama su kitais metais. Anksčiau tai būdavo. Ir tikroji tragedija yra ta, kad nespaitant, nevaisant lėto progreso, kaip ponas Hokmar sakė, lyginant su pinigų politika, vis tik tai jūs nesugebate arba gal nedrįstate aiškiai pasakyti, koks e, nuvilintis toks lėtas reformų tempas yra. Ką aš noriu pasakyti konkrečiai? Rekomendacijose valstybėms atskiroms yra sakoma, kad rekomendacijų e, vertinimas, lyginant su 2012 metais, yra e, prastas. Ir čia mes nekalbam apie visapusiškai gyvenimą, mes kalbam apie šiokią tokią pažangą. E, Taigi mes komisijos rekomendacijas vis labiau ir labiau ignoruojame. Taip pat jūs pateikė drąsų pasiūlymą dėl fiskalinės pozicijos. Jis buvo atmestas daugmaž tiesiogiai. Todėl aš jūsų dabar klausiu, ką jūs ketinate daryti, kad pagerėtų valstybių narių reakcija jūsų pasiūlymus, kokia bus jūsų strategija. Ir paskutinis dalykas, noriu rimto atsakymo į klausimą, kurį pateikė ponas Hokmarkas. E, kokie pagal jūsų makro modelį yra sveikintini pagerėjimai rinkoje? E, mes kalbame tik apie ECB ekspansinę pinigų politiką. Ir kiek pažangos yra susiję su ECB politika, o kiek su kitomis priemonėmis. Ar galit e, prižadėti, kad e, sakysite sąžininkus duomenis? Gal galėtumėt pažadėti daugiau tiek ilgai nekalbėti, nes e, mes nieko nespėsim, jeigu tiek ilgai visi išnekėsim iš ENF Barbara. Ačiū pirmininkai, pamėginsiu nekalbėti per ilgai. Du klausimus noriu užduoti komisijos nariai Dombrovskijui dėl struktūrinių reformų ir investicijų skatinimo. Tai yra e, dėl to ekonomikos politikos auksinio trikampio. Jūs minėjote, kad jau keliari metai nedarbas mažėja, ekonomika po truputį auga valstybių skolų skolos mažėja, biudžeto deficitas nesiekia daugiau nei 2 procentų. Taip pat ir rudens ekonomikos prognozė, apžvalga. Komisijos e, šios teiginius patvirtina, tačiau e, peršas išvada, kad to nepakanka, nes panašu, kad uh, Visą tai skatina Centrinio banko vykdomą pinigų politiką, ypač žemos palūkanų normos. Daugelis ekspertų teigia, kad Centrinio banko pinigų politika paskatins valstybės narės nevykdyti reikiamų struktūrinių reformų, ypač po to, e, kai e, praėjusiu ketvirtadienį Centrinis bankas nusprendė pirkti valstybių narių obligacijas. Ar jūs pritarėte tokiems ekspertų teiginiams? Taip pat e, <clears throat> Centrinis bankas e, tampa e, vienu iš svarbiausių paramos šaltinių finansinės paramos verslui. Ar tinkamai, ar kaip tai vertinate šią aplinkybę, kaip ir tą aplinkybę, kad uh, vienas iš didžiausių teisų pagal dydį Italijos bankas yra suvalstybinamas. Atsakymas. Ačiū už klausimus. Dėl e, specifinių rekomendacijų šalims įgyvendinimo. Savo kalboje bandžiau pabrėžti kai kurias kryptis, e, kurias esame pasirinkę bendrabiaudami su valstybėmis narėmis ir siekdami koordinuoti, kad veiksmus, kad geriau būtų panaudojami strateginių investicijų fondo, socialinio fondo, techninės paramos e, fondo lėšos, kad būtų sprendžiamos problemos, e, kurios minimos specifinėse rekomendacijose šalims ir būtų vykdomos skatinamos struktūrinės reformos, taip pat e, E, Siekime bendarbiauti su valstybėmis narėmis, rengiant nacionalinės reformų programas, atsižvelgiant į socialinių partnerių, kitų suinteresuotų subjektų nuomonę ir interesus bei rūpešius. E, stengiamės užtikrinti, kad nacionalinių reformų programos nebūtų rengiamos ir tvirtinamos tik tai vienos skyrius ar vienos ministerijos, kad tai būtų iš tiesų e, visas politikos sritis apriepiančius programos. Žinoma, kalbant apie svarbiausius duomenys, tai mes bendravame su ekspertais, galime jums suteikti atitinkamus svarbiausius duomenys susijusius su mūsų ekonomikos politikos vertinimo dėl Vokietijos biudžeto perviršiaus. Aš nesutikčiau su teiginiu, kad tai yra kažkoks naujas reiškinys. Jau ne vienerius metus komisija atkreipia dėmesį į e, Vokietijos einamosios sąskaitos perviršių. Ir komisija tai laiko makroekonominės pusiausviros pažeidimu. <clears throat> E, taip pat kaip ir Niderlandų atveju, ir komisija mano, kad e, siekiant e, tą pusiausvyrą išlyginti, reikėtų skatinti labiau investicijas. Kalbant apie Europos centrinio banko pinigų politiką, tai ji pirmiausiai nukreipta į infliacijos reguliavimą, kuri neturėtų siekti 2 procentų. Komisija negali komentuoti Centrinio banko priimamų sprendimų, nes privalome gerbti Centrinio banko nepriklausomumą. Tačiau e, šiuo metu manome, kad šie veiksmai dabar ekonomikos augimas skatina Tačiau valstybės narės turi pasinaudoti šiuo laikotarpiu pereinamojų pinigų politikos, kad skatintų struktūrinės reformos. Kalbant apie situaciją bankų sektorė, minėjote Italijos bankų sektorių. Žinoma, mes palaikome glaudžius ryšius su Italijos valdžia ir esame pasirengę svarstyti visus įmanomus problemos sprendimo būdus, nepažeidžiant įstatymą, tačiau negalime komentuoti dėl situacijų susijusios su atskirais bankais. Ačiū. Komisijos nariai teisin žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau trumpai e, pratesti diskusiją susijusią su skurdo mažinimu. Vertindami padėtį Europoje, matome, kad ši situacija skirtingose valstybėse narėse smarkiai skiriasi. <clears throat> Skurdo lygis e, siekia nuo 13 procentų iki 41 procento atskirose valstybėse narėse. Vidurkis yra e, atitinkamas 30 e, procentų maždaug siekia 30,7 procentus, tačiau turime matyti ne tik skaičius, o ir žmonės, kurie slepiasi už tų skaičių. Turime dėti visas pastangas, kad skurdą sumažintume, ką Europa daro, yra užsibrėžusi atitinkamus tikslus iki 20 metų. Kaip žinote, nuo 9 iki 12 metų per krizę skurdo apimtis padidėjo. Dabar matome, kad <clears throat> skurdas jau sumažėjo, pasiekė 9 metų lygį. Turime siekti, kad jis ir toliau mažėtų iki 8 metų lygio ir mes turime ir toliau siekti tikslų užsibrėžtų iki 20 metų. ES padeda sudaryti atitinkamas sąlygas, jau buvo paminėta, kad pasitelkėme savo fondo lėšus, socialinio fondo lėšus, tačiau tai nėra vienintelis fondas ir posėdėje dalyvauja taip pat socialinių fondų pranešėjas, jis puikiai prisimena, kiek daug pastangų e, reikėjo padėti, kad mažiausiai 20 procentų socialinio fondo lėšų būtų skirta socialiniai trukčiai. Ar netiesa, ponė Moran Šartie, <clears throat> taip pat ir valstybėms narėms e, specifinės rekomendacijas rengiame nuo 2008 metų, e, taip pat ir E, rengiama rekomendacijos apie tai, kaip mažinti socialinę atskirtį, nustatant minimalų pajamų lygį. Mes pritarėme pastangoms sukurti atitinkamą minimalių pajamų tinklą. Mūsų svarbiausias tikslas yra mažinti skurdą, tačiau šią užduotį pirmiausia turi atlikti pačios valstybės narės, mes galime jas tik paremti, siekiant šio tikslo sudaryti atitinkamas sąlygas. Mes galime apsimesti, kad Europa e, išspręs visas problemas, tačiau e, socialinių klausimų sprendimo srityje Europo atitinkamų galiojimų neturime. Galime patvirtinti atitinkamas taisyklės, tačiau šias priemonės turi įgyvendinti valstybės narės ir šią žinę žmonėms turime aiškiai perduoti, nes negalime badyti pirštais ES ir kaltinti ją už tai, kad žmonės gyvena skurde. Mes turime bendrai dėti pastangas kovodami su skurdu ir toliau ketiname tą daryti, padėdami valstybėms narėms. Ačiū, komisijos narimas Kavičius. Tiesą sakant, nieko negaliu pridurti. Then we'll go to the uh, fifth round and... Um... Pernam prie penkto raundo. Minutę 30 noriu priminti visiems yra skiriama kalbėti. Tas taikytin ir komisijos nariams. Dabar ponas Lenars iš EPP. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai glaustai, nes jau daug kas pasakyta. Į du klausimus konkrečius sutelksiu dėmesį. Pirmiausia, Jaunimo nedarbas. Komisijos nariai Taisin teisingai pastebėjo, kad 4 milijonai jaunuolių Europoje šiuo metu nedirba. Tai yra netoleruotina padėtis. Taip pat negalime taikstytis, kad kalbama apie Europos jaunimo prarastą kartą mūsų laikais. Aš pastebėjau, 2017 e, m. metinio augimo apžvalgoje Europos komisija kelia e, naują jaunimo iniciatyvą. Ar galėtume šiek tiek plačiau apie ją pakalbėti? ir kokių pastangų jaunimo garantijos įgyvendimas ir jaunimo užimtumo iniciatyva anksčiau uh, gali, kas gali pasitarnauti, ko galim pasimokyti. Man susidaro įspūdis, kad galiausiai kova su jaunimo nedarbu turi būti vykdoma valstybių narių lygmenį gyvenant struktūrinės reformas, ar iš tiesų reikia ES lygmens pagalbos. Dabar perinu prie vyresnių žmonių dėl pensijų. Žalioja knyga dėl pensijų parengta. Baltoji knyga dėl pensijų neseniai baigta. Ir man atrodo, kad yra padaryta labai daug. Labai tvirtai esame pareiškę, kad pensijos turi išlikti padoraus lygio ir e, subalansuotos ateityje. Daugiau turi būti investuojama į antrąjį ramstį, į papildomų pensijų sistemas. Tik nedaug jų yra Europoje. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip Europos komisija svarsto, jog Europos lygmenių būtų galima uh, nustatyti daugiau profesinių pensijų nuostatų nacionalinių lygmenių. Äh, Ačiū, pan pirmininkė, aš taip pat pamėginsiu trumpai užduoti savo klausimą. Tuo pačiu metu, kai buvo rengiamas Europinis semestras, aš susipažinau su Rinkos ekonomikos fondo atliktų tyrimų apie tai, kad demografiniai pokyčiai turės didžiulę įtaką valstybių narių įsiskolinimui ir jis tik didės vien dėl to, kad vyriausybės E, nuolat žada didinti pensijas, tačiau taip pat didės išlaidos e, socialinės apsaugos srityje bei išlaidos pabėgėlių migrantų integravimą, kurių negalima apskaičiuoti. Vokietija jau nuo 20 metų yra numačiusi didžiulės papildomos išlaidas ir dėl to valstybės skola padidės 19 procentų, Luksemburgui taip pat yra prognozuojama daugiau nei 100 procentų valstybės skolos padidėjimas. <clears throat> Šiuo metu jis siekia 22 procentus ir Niderlandų bendroji skola sieks daugiau nei 300 procentų BNP. Komisija nuolat rengia atitinkamas prognozes susijusias su fiskalinė politika ir jų rezultatai yra panašus. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, noriu paklausti, ar turint omenyje e, dabar pavyzdinių valstybių būsimą E, įsiskolinimų didėjimo mes neturėtume imtis kokios konkrečių veiksmų ir reformų, ypač pensijų politikos srityje, arba e, bent jau numatyti kažkokius tai e, papildomus finansinius, papildomus finansinės apsaugos priemonės. Parija Rodrygės, socialistų frakcija. Ačiū, aš buvau pranešė rengiant metinę augimo prognozą pernai ir reikia pripažinti, kad yra pozityvių e, aspektų, kalbant apie e, rekomendacijas komisijai ir, ir apžvalgą, kai dėl politikos mišinio, tai reikia daugiau dėmesio investicijoms. Tačiau norėčiau pakalbėti apie eurozonos rekomendacijas, nes mes manome, kad tai, kad mes propaguojame tinkamas diskusijas apie fiskalinę poziciją, yra jau pažanga. Tai reiškia, ir Eurogrupė taip pat tai pripažino, kad eurozona pati pripažįsta esanti e, ekonominių subjektų. Klausimas toks, kadangi esame ekonominis subjektas, turėtume surenkti dar vieną diskusiją apie tai, kaip dar kartą užbaigti tą užburtą ratą eurozonoje. Tai yra, reikia pažangos ir dėl fiskalinių tikslų, ekonominių tikslų ir socialinių tikslų. Aš manau, kad tai yra įmanoma, jeigu mes daugiau dėmesio skirsime e, didėjančiai konvergencijai, skatinant valstybės narės investuoti ir mažinti socialinę lygybę, išlaikyti paklausą ir visą tai užtikrins didesnį augimą visoje eurozonoje ir palengvins e, siekti fiskalinės konsolidacijos. Tai turi būti tinkamo virtualaus rato elementai eurozonoje su menka sąlyga. Tai yra visos valstybės narės turi turėti lėšų, kurias galėtų investuoti. O jos jų neturi. Ačiū. Vicepirmininkas Dombrovskis, prašom. Ačiū dėl klausimų <laughs> apie implicitišką skolą, atsižvelgiant į demografinius pokyčius. Iš tiesų, į tai turime atsižvelgti, <laughs> kalbant apie ilgalaikį socialinių pensijų ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumą. Ir tai mes, apie tai jau mes kalbame per Europos semestrą, teikdami šalims rekomendacijas. Pavyzdžiui, sėdami pensijų amžių su gyvenimo trukme ir per kitas reformas, kad pagerintume ilgalaikį mūsų sistemų tvarumą. Ir kuo greičiau mes imsime spręsti šias problemas, tuo, tuo mažiau korekcijų mums reikės daryti nes jeigu šios tendencijos jums kauptis ir po to mes imsime jas bandyti, tai turės būti labai staigios korekcijos. Taigi tai turi e, kelti tikrai daug nerimo ir tam reikia ilgo ir kropštaus pasirinkimo. Toliau, dėl eurozonos rekomendacijų. Ir e, virš e, kylančios konvergencijos svarbos, socialinės neligybės mažinimo. Visą tai atitinka tai, apie ką komisija ir kalba. Viršų kylanti konvergencija tai nėra klausimas tik tai semestrui. Jis keliamas taip pat ir mūsų pasiūlymuose dėl ekonominės ir pinigų sąjungos užbaigimo. Ir tai tęsime ir kalbėdami apie penkių pirmininkų pranešimo antrąjį etapą. Ir socialinės nevygybės mažinimas suslaus daugiau dėmesio per šių metų Europos semestrą, kaip jau e, paminėta aiškiai metinės augimo apžvalgoje. Ačiū komisijos narė Taisen. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos, kad sakytume klausimą, kurį ponas Lėnas uždavė prieš kelias dienas, mes e, tą savo pasiūlymą pristatėme, teikdami, kad e, reikia e, bendrai imtis veiksmų, kad neprarastume vienos ar kelių jaunimo kartų. Todėl turime siekti, kad jaunimo garantijų garantijos jaunimui e, atneštų apčiopimų rezultatų ir jau dabar matome, kad jaunimo nedarbas mažėja, žinome ir toliau. Turėtume investuoti į šių problemų sprendimą, būtent e, biudžeto projekte, kurio dalis jau buvo patvirtinta Europos parlamente ir pateikiami atitinkami pasiūlymai milijardą eurų papildomai skirti kovai su jaunimo užimtum nedarbo iniciatyva ir 15 valstybių narių, kuriuose dar yra regionų su aukšto jaunimo nedarbu, galėsime atitinkamai finansuoti įdarbinimo žimtumo projektus. Taip pat kiti klausimai yra susiję su e, švietimu ir profesinių mokymų atitinkamus darbo tvarkės punktus jau buvome pradėkščiau gyveninti, ypač dualinį mokymą e, skatindami bei tam tikrų profesijų tikslinį rengimą finansuodami. E, turime taip pat nepamiršti, kad būtina skatinti pasitelkus tokias programas kaip Erasmus Plus ir Erasmus Pro e, jaunimo judumą, ypač <clears throat> E, profesinėje, profesinio mokymo srityje slavinimą gaunančio jaunimo judumą bei mainus, sudantiems galimybę metų, vienerių metų laikotarpį išvykti, padirbėti ir pasimokyti į kitas šalis, taip pat solidarumo korpusus, savanorių korpusas, kuris buvo pristatytas, atitinkamas projektas šią savaitę, taip pat skatiname tarp valstybinį jaunimo judėjimą. Tai yra labai svarbu, siekiant jaunimo ateities suteikti naujų galimybių, nes jaunimo didžiausia problema yra profesinės patirties <clears throat> neturėjimas, ją gali jie sukaupti dalyvaudami savanorių korpuso veikloje, išvykdami į užsienį, ugdydami savo socialinius gebėjimus, kurie yra reikalingi ieškant e, darbo vietos ir tų e, socialinių įgūdžių jūs negausite nei mokykloje, nei universitete, geriausiai jie yra įgaunami praktikoje. Apie pensijas mes galime kalbėti dar pakankamai ilgai ir apie tai jau buvo daug kalbama, mums yra labai svarbu antrasis ir trečiasis ramstis, ypač antrasis, <clears throat> tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų jame dalyvauti ir gauti didesnės pensijas. Keli žodžiai atsakyti poniai Rodrygės. Mes konstatuojame, kad yra trautinių organizacijų G20 ar kitos, kurios mano, kad augimas ir per silpnas ES. Ir svarbu visus variklius uh, užkurti, kad šis augimas didėtų tiek pinigų politika, Junkerio investicijų planas yra sustiprintas, pratestas, e, reformavus e, FC ir daug kalbam apie struktūrinę politiką, švietimą ir taip toliau. Ir toliau biudžeto politika. Čia reikia konstatuoti, kad viena šiandien konsolidacija biudžeto davė puikių rezultatų. Pusę procentų. 1,5 procento. Antra, e, biudžetinė ar fiskalinė pozicija yra iš esmės neutraliai. Reikia maksimizuoti ES ekonomės augimą, reikia pozityvios tos e, fiskalinės pozicijos. Ir reikia žiūrėti, ar turimas, turime pakankamą biudžetinį stimulą ir taip pat, aišku, galim, reikia siektis pataisyti tos disbalansus, kurie e, egzistuoja ir siekti konvergencijos. Pirmoje Eurogrupės diskusijoje e, reikės patvirtinti bendrą požiūrį, siekti to bendro požiūrio ir E, tai, ką sakė Disilbliumas, e, e, yra visai pozityvų. Mes perinam prie, ne, na, prie naujo ekonominės politikos kurso. Thank you. If you allow me, I'll give uh, a last minute to my... Na, ir jeigu leisite paskutinį mintį, ponė Moran Šartė. Jūs kalbėjote apie socialinį fondą, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau visų komisijos narių. Mes pavėlavome, nes parlamento e, biuro posėdis užsitėse. Todėl aš tik dabar ateinu. Bet tai nerodo, kad man neįdomu tai, kas čia vyksta. Aš e, noriu pakartoti visų išreikštą norą kovoti su socialinė neligybė darbu per profesinę integraciją. Matom, kad šiandien jauni absolventai, turintys kvalifikaciją, nesugeba integruotis į darbo rinką. Bet supraskime, kad yra ir kitų pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, moterų, kurios nelengvai, lengvai gali netekti darbo. Ir kita vertus, mes tengiamės labai greitai tenkinti įmonių poreikius. Ar tai nuo pat pradžių nepadėjo valstybėms narėms e, sukurti, atsiprašau, ne, nepadeda valstybėms narėms suprasti, kad reikia keisti švietimo sistemą, nes dabar matome, kad e, profesinio ugdymo sistema yra gana ilga. Ar nereikėtų šiandien sukurti ir aktyvuoti greitesnė kompetencijų ir įgūdžių pripažinimo sistema, kuri leistų kvalifikuotiems specialistams judėti iš vienos valstybės į kitą ir taip patenkintumėm įmonių poreikius. Taigi reikia daugiau mobilumo. E, turime pripažinti e, profesinės kompetencijas, gyvenimo prašymus ir taip pat reikia pripažinti įgūdžius įgytus neprofesinėje srityje. Aš e, pritariu poniai Taisen, kuri kalbėjo apie solidarumo su savanoriais būtinybę tie žmonės įgyja labai geras kompetencijas ir jas reikia išnaudoti. Tai yra kvalifikacija, kuri turi būti neiš, neišvaistyta. E, moteris dažnai e, turi tokių socialinių įgūdžių, kurie nėra pakankamai vertinami profesinėje rinkoje. Aš manau, kad apie tai mes turėtume kalbėti. Europos socialinis fondas šiuo požiūriu galėtų pasitarnauti. Ačiū. Ačiū už tuos klausimus ir atsakymus. Sugryšim dar kartą prie tokių diskusijų, bet dabar jau dėkuoju komisijai, vicepirmininkui Dombrovskijai, komisijos nariai Taisin ir ponai Moskovicijai. Labai įdomi buvo mūsų diskusija. Blogų žinių nebuvo. bet skaičiai buvo labai aiškus ir faktai labai aiškus. O tačiau iš skirtingų parlamentarų girdėjote įvairių argumentų. Ačiū.